Kokime mes, mes savo plenarnės sesijas, o dabar pratesime vasaros atostogų darbą. Taigi, kviečiu visus at, e, pradėti plenarnę sesiją po vasaros atostogų. Pradėsiu bloga žinia. Mūsų kolega Biski e, rūpiučio 13 dieną mirė ta žinia mus visus labai sujaudino. Mes netekome labai svarbaus kolegos, kolegos, kurį mėgo visos frakcijos. Tai buvo kompetitingas politikas, kuris dalyvavo Europos šiaurės kairiųjų sąjungos veikloje. Tai buvo labai geras draugas, lojalus kolega, lojalus visiems išsilavinęs dialogo partneris ir jis toks išliks mūsų atmintyje. Lothar Biski netektis yra didžiulė mūsų parlamentui. Tai skausminga netektis draugams ir šeimai. Mes užjaučiame jo šeimą ir artimuosius. Prašyčiau tylos minutę pakerpti kolegos atminimą. Dėkuoju.